balsuosime dėl šio pranešimo. Dabar periname prie kito doro tokies punkto. Tai e, komisijos pirmininko pavaduotojos e, pareiškimas dėl ginklų eksporto. Jei diskusijoje atstovaus e, viceministras Leškevičius, Lietuvų pirmininkaučios Lietuvos atstovas. Šitas pareiškimas yra susijęs su ginklų eksportu ir tarybos bendroji pozicija bus pristatyta. Jums penkias minutės, ponė Sinistra. Uh, um, <clears throat> Dėkoju pirmininkė, gerbėmių parlamento nariai. Dėkoju suteiktą galimybę pasidalinti mintimis apie bendros pozicijos įgyvenimą valstybėse narise ir galimybę pristatyti vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams saugumo politikai nuomonę. E, yra teisės aktai, kurie reglamentuoja ginklų eksportą. 99 metais buvo priimtas ES bendras elgsenos kodeksas ir bendra CFSP politika. Visą tai buvo daroma tam, kad ginklo eksportas būtų atsakingesnis, kad eksportas iš ES narių būtų kontroliuojamas. Ir tai yra kaip kertinis akmuo visame procese eksportuojant ginklus. Pagal šitą bendrą procedūrą valstybės narės turėtų pranešti apie ginklų eksportą iš ES pagal tam tikrus parametrus, kad ginklų naudojimasis nebus skirtas žmogaus teisų pažeidimams. Taip pat e, prašoma įvertinti ginklų eksporto poveikį regionams. Taip pat ta bendra pozicija teigia, kad kiekvienu atveju turi būti atliktas įvertinimas, analizė. Priklausomai nuo ginklų pobūdžio, nuo eksporto savybių būtina atsižvelgti ir taip pat į kitus faktorius. Be kita ko, tai reiškia, kad tam tikrose eksportas į tam tikras valstybės gali būti uždraustos, jeigu yra ypač taikomas, pavyzdžiui, embargas. Taigi yra nustatomos tam tikri eksporto, tam tikri eksporto kriterijai ir šita bendra pozicija suvienodina ir nacionalinės valstybių narių eks, ginklų eksporto politikas. Tai buvo sustiprinama per valstybių narių eksporto e, nesuteikimo procedūrą, nes valstybės narės privalo e, nuolat keistis informaciją. Ir tarybos darbo grupė yra atsakinga už tokią ginklų eksporto priežiūrą. Taigi tai yra viena iš priemonių, kaip kontroliuoti ginklų eksportą. Todėl tų reikalavimų įgyvendinimas yra esminis. Nepaisant tos bendros pozicijos, kiekvienoje valstybėje vis tik primami atskiri sprendimai dėl atskirų ginklų eksporto atveju. Valstybės narės tai sprendžia pačios ir situaciją vertina pačios. Taigi galima teigti, kad bendra pozicija ir nustato reikalavimus, tai yra rizikos vertinimą, tačiau mm, vis tiek valstybėms narėms paliekama laisvė. Mes turėtume e, svarstyti, kiek e, ta, tas valstybių narių suverenumas yra pažeidžiamas. Bet e, šita bendroji pozicija reikalauja skaidrumo. Reikalavimą, kad valstybės narės kasmet renktų ataskaitis apie ginklų eksportą. Čia yra aukščiausio standarto reikalavimai ir labai konkretus duomenis dėl ginklų eksporto. Tai taip pat yra ir priemonė visuomeniai susipažinti su uh, vykstančiais procesais, o taip pat būdas ir kontroliuoti ginklų eksportą. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie šitą 2009 metais patvirtintą bendrąją poziciją. 2012 prasidėjo šitos pozicijos pakeitimo procedūra. Visos valstybės narės prisijungė prie šio proceso ir preliminarūs rezultatai jau buvo pristatyti tarybai 2012 metų gegužės mėnesį. Žinoma, dar darbą reikia tęsti ir stengtis įgyvendinti tas išvadas ir tarybos darbo grupė ir toliau dirba dėl kai kurių bendrosios pozicijos įgyvendinimo aktų ir dėl informacijos keitimosi aspektų. Būtina, kad keitimasis informacija būtų veiksmingas o sprendimai būtų primami laiku ir kad e, apie juos būtų informuojama. Buvo parengtas naudojimusi vadovas, kaip aiškinti ir taikyti bendrąją poziciją. Europos parlamentas ir visuomenė nuolat įtraukiami į šitą pežiūros procesą, nes posėdžiai vyksta nuolat ir kas šešis mėnesius visuomenė yra informuojama. Į šitą bendrosios pozicijos peržiūros procesą yra įtrauktos tam tikros ir trečiosios šalys. Nes pagal CFSP biudžetą yra numatyta finansinė parama tam tikroms trečiosioms šalims, tai yra 1,8 milijardo eurų. Taip pat Europos, Europos Sąjunga nori sustiprinti ginklų eksporto kontrolę tarptautiniu lygmeniu. Tai yra dėrybos jungtinėse tautose 2013 m. balandžio mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija Jungtinėse tautose dėl ginklų eksporto, dėl ginklų prekybos. Čia nustatomi parametrai saugumo reikalavimai, kurie bus taikomi visoms valstybėms. Ir šita rezoliucija galės valstybės narės padaryti labiau atsakingas kuomet jos eksportuos ginklus, kad e, šita rezoliucija arba sutartis įsigaliotų, reikia, kad jinai būtų ratifikuota. Valstybės narės sutartį e, pasiruošusios ratifikuoti, kai kurios iš jų jau ratifikavo ir jos prisidėjo prie šio proceso. Tai yra svarbu. Kadangi šita sutartis palies ir kai kurias ES kompetencijų, todėl ir parlamentas turės būti įtrauktas į šitą procesą ir mes kviečiame, kad procesas būtų užbaigtas kaip įmanoma greičiau, kad 28 valstybės narės pristėtų prie šios sutarties įsigaliojimo. Dėkoju. Dėkuoju ponui Leškevičiui, dabar žodžiai suteikiu ponui Gali. Dvi minutės. Kolegin, kolegin. Ačiū, ponia pirmininkė, mėlyje kolegos. Ginklai tai nėra įprasta prekė. Jeigu jie pateks į netinkamas rankas, jie gali padaryti didelę žalos. Jeigu ginklai yra kontroliuojami atsakingų vyriausybių, tuomet jie gali e, veikti kaip, e, panaudoti kaip atgrasanti priemonė. Ir e, Ir e, mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse ginklai yra naudojami neteisėtiems tikslams ir dėl to yra teisinga numatyti atitinkamas procedūras ginklų eksportui ir technologijų e, perdavimui. Kaip jokia kita valstybių bendryje pasaulyje mes e, E, turime visus svertus, kad galėtume priversti trečiasią šalis naudoti, vieno, e, taikyti vienodas taisyklės. Buvo nustatytos vienodos, e, vienodi kriterijai jau prieš keletą metų, tarybos atstovas minėjo atitinkamą vad, naudojimo vadovą ir panašiai Tačiau reikia konstatuoti, jog parlamentas šiuo klausimu net gali dalyvauti bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Tokias galės turi tik valstybės narės, kurios atsakingos už visų taisyklių taikymą ir interpretavimą atskirais atvejais. Tačiau mūsų kolegos nacionalinių lygmenių turi stengtis, kad, kad būtų atkreipiamas nacionalinių parlamentų ir jų regionų, vietos regionų valdžios institucijų dėmesys į tinkamą tų taisyklių taikymą. Tad Europos sąjunga, e, vadovaujama ir ypatingos įgaliotinės, ir e, e, turi elgtis atsakingai ir mes norime, Europos parlamentas nori būti nuolat informuojamas. Ir Kalbant apie ginklų priekybos sutartį, tikimės, kad ji bus taikoma ir naudojama ir įgyvendinama teisingai. Dėkuoju, ponia Kopa Marija Elėnė, socialdemokratai. Dėkuoju dėl šitos bendrosios pozicijos. Jos keitimas tai nėra vien tik tai politinis, bet taip pat ir techninis darbas, ir kuris tik tai parodys, ar mes ir toliau galime paremti žmogaus teises. Labai didelė gėda, kad ELP su tylė Aldės frakcijos pritarimu balsavo už Hildę ataskaitą užsienio reikalų komitete. Dabar e, šita bendroji pozicija iš tiesų nieko nekeičia, nes e, rodos, kad nenorima iš esmės kontroliuoti ginklų eksporto. Turėtume liautis veidmainevę ir pateikauti didiesiams ginklų gamintojams. Turi būti uždraustas ginklų eksportas į šalis, kuriuose yra įsigalėjusi diktatūra ir kur ginklai naudojami e, žmonėms žudyti. Dabar mėlynosios kortelės procedūra. Ar jūs prašyte žodžio, aš jums suteikiu žodį. Pone Lizek. E, bardzo Panią szanuję, ale chciałem tylko zapytać, czy Pani poseł pamięta, że na posiedzeniu... Panie pirmininkė, norėčiau pateikti klausimą. Jūs turbūt prisimenate, prisimenate AFET komiteto posėdį, kur buvo kalbama apie jūsų minėtą pranešimo e, pasiūlymą. Ir balsavimo metu niekas nebalsavo už, vienas susilaikė, o visi kiti, tai maždaug 10-12 žmonių balsavo prieš. Αγαπητέ συνάδελφε, αν θυμάστε καλά, αποσύρατε την υποστήριξή σας από μία έκθεση στην οποία είχαμε... Gerbiamas kolega, jeigu teisingai prisimenate, jūs atsiemėte savo uh, pasiūlymą ir uh, mes visi prisimename, kas vyko tame posėdėje. Mes nenorime čia vėl pradėti apie tai, kas neturi visiškai jokios reikšmės. Dėkuoju panai Kopa, dabar ponė Nikolai suteikiam žodį. Dvi minutės. Alė nusprendė, kad mums reikia geresnio įgyveninimo šios, šios, šios sprendimo, bet tokio sprendimo, kuris būtų tinkamas ir pramonė, ir žmonėms. Kai kurie šios iniciatyvos elementai yra, yra nerealūs, mūsų nuomonė. Mes. Mes net, nenorime leisti gaminti uh, šitų ginklų patiems, bet e, A, tai būtent tai mes turime kontroliuoti ginklų gamybą, bet kad nebūtų taikomos radikalios strategijos. Taip mes galėsime skatinti geresnį bendradarbiavimą siekiant bendros e, pozicijos ir kad Europos gynybos agentūra galėtų dėl to įgyventi šį, šį, šią idėją tarybos lygių. Tai būtent mes norime skatinti Europos gynybos pramonės inovatyvumą. Šis sprendimas, man atrodo, yra mūsų pramonės konsolidavimas ir integravimas. Taigi mes pasiekėme bendrų sprendimų, bet bet kokiu atveju mes turime realių sprendimų prieš prašydami kitų, ne, kitų alternatyvų. Pane Kronberg. Ačiū, panė, panė pirmininkė, mėly kolegos. Tai labai e, specifinė situacija. Aš norėčiau priminti, kad ES turi bendrą poziciją e, dėl e, ginklų. Tai yra um, politinė, tai yra politinė pozicija, kuri būtent yra susijusi su ginklų prekybos sutarimi. Todėl mes norime, kad šioje srityje, bent jau politikos srityje, būtų daugiau skaidrumo ir užtikrintumo. Na, yra kelios rezoliucijos, vieną, vieną parengęs e, socialdemokratai, žalieji ir gūė. Ir siekiame tą rezoliuciją užtikrinti skaidrumą bei bendrus kriterijus, kurių laikytųsi valstybės narės. Kita rezoliucija, kurią parengė Aldė, EPP ir ECR, mano, kad bendra pozicija yra pakankamai gera ir nesiekia naujų pakeitimų. Iš tikrųjų, paradoksalu, bet bet kokiu atveju tai yra žingsnis atgal Tai yra tarsi nepaisimas tų valstybės narių, kurios, pasi, kurios priėmė bendrą poziciją. Aš manau, kad ši rezoliucija e, visų pirma prieštarauja žmonių teisėms, o, o to žmogaus teisės yra pagristos bendromis mūsų vertybėmis ir e, principais. Prisiminkime, ES yra, e, eksportuoja ginklus į Šiaurės Afriką arba kitas valstybės, kurios yra, kurios yra E, nestabilios ir matau, kad EPP savo rezoliuciją į tai neatsižvelgia. Taigi mes turime iš, iš tiesų atsižvelgti ir į tai, kad būtų užtaikoma pusiausvė, už, užtikrinama pusiausvėra tarp e, ginklų pramonės ir tarp žmogaus teisų pagarbos. E, ačiū, panė Korombegas, dabar panas Vlasak. Ačiū, panė pirmininkė, panės ir ponai. Kalbant apie šią temą, aš norėčiau iškelti vieną konkrečią problemą, kad, kad, su kuria susitarė ne tik tai čekų eksportuotojai. Mes iš esmės neturime prieigos prie jūros, mes galime uh, gabenti uh, ginklus uh, iš kitų, pavyzdžiui, Vokietijos, šalių Vokietijos, pavyzdžiui, arba Lenkijos uostų. Tai reiškia, mums reikia papildomo leidimo transportuojant ginklus per tų valstybių teritoriją. Čia papildomai prie tų licenzijų, kur mes, e, e, kuris mes turime įsigyti. Ir paprastai e, visas procesas taip sulėtėja, o kartais netgi licenzija mums nesuteikiama. Todėl išauga sąnaudos ir mūsų įmonės tampa nekonkurencingos ir patiria didžiulę žalą bei nuostolius. O tai yra didelė pridinė vertė, kurianti pramonę, šimtai tūkstančių arba dešimtis tūkstančių e, darbo vietų yra susijusios su, su šia pramonė. Taigi aš manau, kad e, šalis be prieigos prie jūros yra diskriminuojamos e, šiais naujais sprendimais. Todėl aš norėčiau patvirtinimo, kad a, tie papildomi patvirtinimai arba leidimai bus proporcingi ir atitiks sutarties 36 e, straipsnį. Liuzink, Malyje prie, sukilėliai e, savo ginklus nukreipia prieš Vokietijos ir prieš Prancūzijos e, karius. Tuo tarpu Prancūzija ir Vokietija eksportuoja ginklus, parduoda Malio, Malio sukilėliams. Taigi tai yra absurdiška situacija, kuria, kurios negalime toleruoti. Dar daugiau mes žinome, kas vyksta su ginklais ir, ir ginklų technologijomis, kurios yra naudojamos tokiose šalise. Žinome, kad ten yra kankinami žmonės. Mes žinome, kad tūkstančiai žmonių žūsta nuolat. Uh, ir kad taip, taip, tam būtų užkirstas kelias. 2008 metais buvo ES priimtas bendra, bendroji pozicija dėl ginklų kontrolės, tačiau mes matome, kad ji neveikia, ji ir neveiks, kadangi ginklų eksportai teikia naudą, naudą e, ginklų pramoniai ir dėl to, kad e, e, strateginiams tikslams pasiekti stengiamasi apginkluoti strateginius partnerius, kaip pavyzdžiui Vokietija e, nori apginkluoti Saudo Arabiją. Ir tokia praktika vykdoma ir toliau. Pavyzdžiui, buvo pateiktas pasiūlymų pagerinti tą bendrą, tą bendrą poziciją E, tačiau čia e, bendrają poziciją mes neapginame eilinių žmonių ir nevyriausybinių organizacijų, kurios kenčia e, daugelie pasaulio valstybių. ES gražbiliauja apie savo posi, pastangas pasaulyje skleisti taiką, tačiau ji elgesi veidmainiškai mano atmesto pranešimo esminiai e, punktai buvo susiję būtent su tokiais e, probleminiais e, aspektais. O konservatorių dauguma taip pakeitė mano pranešimą, kad mes buvome priversti balsuoti prieš jį, patys turėjome balsuoti. Kodėl, ponė Lyzė, kai galbūt jūs galite atsakyti? Uh, kad diskusijos, galbūt diskusijos šiuose rūmose neturėtų įvykti ir dėl to jūs tai pasielgėte. Ačiū, ponas Salafrankos. Salavrakos, atsiprašau. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Europos Sąjunga turi vaidinti svarbu vaidmenį kontroliuojant ginklų eksportą tiek savo Europos Sąjungos lygmenių, tiek ir tarptautinių lygmenių. Tad 2008 metais buvo parengtas ir priimtas tarybos Europos Sąjungos e, ginklų eksporto Elksenos kodeksas, kur, į kurį buvo įtraukti aštuoni kriterijai. Ir mes per tuos metus pastebėjome įvairias pastangas uh, E, harmonizuoti įvairias e, nuostatas susijusias su šio, šias rytimi. Ir e, tai, kas yra daroma Afrikoje, parodo, kaip, kaip rimtai vertiname šios, šias savo pastangas. Mes turime labai atsargiai E, vykdyti savo veiksmus ir, ir e, labai atsargiai žiūrėti į tai, ką mes darome ginklo eksporto srityje, kai kalbame apie tokias šalis kaip Sirija ar kitas ar e, valstybės, kuriuose yra aktyviai pardavinėjami ginklai. Mes turime daryti viską, kad būtų pasiekta dar daugiau. Aišku, mano svajonė yra iš vis neturėti ginklų. Dėkoju. Ačiū ponui Salavrakos, dabar ponas Lyzek. Ačiū ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiamosios ponios ir ponai. Be abejo, mes visi Norime matyti pasaulį, kuriame vyrauja taika, kurioje, kuriame niekas nes, su niekuo nekovoja ir nėra ginklų. Sutinku su prieš tai kalbėjusiu kolega. Tačiau mes dėja negyvename tokiame pasaulyje. Ir pasaulyje, kuriame turime gyventi, matome, jog ES de facto turi pačias geriausias, veiksmingiausias sistemas, pasaulinio lygio sistemas e, susijusias su e, ginklų eksporto kontrole ir ginklų įvertinimu ir patikra. Tokių sistemų neturi nei Junktinės valstijos, nei Kinija, nei Rusija, nei kitos e, stambios ginklų gamintojos pasaulyje. Taigi ES yra geras pavyzdys kitiems. Ir Todėl aš nesutinku su ponė Liuzing. Manau, kad šiuo metu tas kontrolės sistema gerai veikia ir ji šiuo metu yra pakankama. Europos Sąjunga, ne viena jos valstybė narė pastaraisiais metais neeksportavo ginklų į konfliktinės e, šalis ar regionus. Būtent toks yra pagrindinis mūsų veiklos principas kurio ES laikosi. ES daro viską, kad būtų laikomasi tarptautinių standartų, kadangi ES valstybės, e, būtent jų iniciatyva buvo priimtas atitinkamas e, susitarimas praėjusiu metu balandžio mėnesį. Mes kalbame apie stabilumą ir ponė Liuzin sakė, kad stabilumo siekis mus vienyje. Mes norime toliau propaguoti taiką pasaulyje ir kovoti su karo nusikaltimais. Toks yra mūsų bendras tikslas. Ačiū ponia Elizabeth, dabar ponia Gomes. Tai Europos Sąjunga yra atsakinga už e, ginklų prekybos sustabdymą, nes dėl jų gali e, smurtiniai veiksmai pasaulyje dar labiau užaštrėti. Be to, ES turi propaguoti saugumą tose valstybėse, kur diktatūros e, kenkia savo piliečius. Mes e, turime nuosekliai kontroliuoti į kur yra eksportuojami ginklai ir karinės technologijos iš ES. Valstybės narės nepakankamai gerai tą daro ir parlamentas labai pagristai to reikalauja. Nuoseklumo labui mes privalome tą daryti nes ES nori užtikrinti demokratizaciją, stabilėjimą ir panašius dalykus, bet jeigu eksportuojame ginklus, mes tam prieštaraujame. Todėl ir to tvirtindami rezoliuciją mes norime, kad valstybės narės pagerintų visos informacijos skaidrumą, informacijos apie ginklų eksportą, ginklų eksporto kontrolę ir regionus, į kuriuos tie ginklai patenka. Jeigu e, tai jas naudojasi E, skirtingais kanalais, jos taip pat turi nurodyti kaip, ar kariniais, ar civiliais, ar privačiais kanalais. E, Europos taryjų, komisija turi užtikrinti, kad 2009 metų protokolas būtų įgyventas, nuostatos turi būti tikslios ir mes norime, kad būtų pateikiama naujausia informacija nuolat. Ponas Kelam. Ačiū. E, Pone pirmininkė, ES penkerių metų bendroji politika yra unikali pasaulyje. Taigi galime būti viena vertus patenkinti, E, ženklio pažanga, kuri yra pasiekta, bet akivaizdu, jos vis dar nepakanka. Faktas yra tas, kad ES yra antroji pasaulyje pagal dydį ginklų eksportuotoja. Ši tendencija dar labiau pastiprėjo, kai ES e, pamažėjo gynybiniai poreikiai, su, pa, pama, padidėjo gynybiniai poreikiai pamažėjus gynybos biudžetui. Uh, Ir matome, kad ginklai gali kartais nebūti eksportuojami iš už ES ribų. Neretai yra neaišku, kaip tie ginklai yra naudojami ir kokia jų paskirtis, todėl reikia didesnio nuseklumo. Didžiausias tikslas yra sumažinti skirtumus tarp bendrosios saugumo ir gynimo politikos per bendrąją poziciją valstybių narių ginklų eksportas iš tiesų tapo dabar e, aiškesnis, skaidresnis. Tačiau vis tik pateikiami duomenys yra nepilni ir jie e, yra sunkiai palyginami. Mes turime užtikrinti, kaip bendros pozicijos yra įgyvendinamos praktiškai valstybių narių lygmenių, bet to mes turime įvertinti e, ginklų eksporto kontrolės potencialą. Tačiau galutinė atsakomybė tenka valstybėms narėms. Jos turi išduoti licenzijas eksportuoti ginklus arba atsisakyti jas galės išduoti. Ačiū ponė Kelam, kadangi nėra pono Arlačiai, aš suteiksiu žodį ponui Kukan, dvi minutės. Much, Mr... Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia ministrė. Pabrėžiant e, jungtinių tautų ginklų sutarčių uh, nuostatas, šis sutartis turėtų užtikrinti daugiau atskaitomybės eksportuojant ginklus, ypač kadangi ES yra viena didžiausių ginklų eksportuotojų. Mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad tie ginklai neprisidėtų prie tolesnių regioninių nestabilumų ar e, padidintų vidinius konfliktus. Aš suprantu, kad kartais tai sunku valstybėms narėms būdavo padaryti, e, būdavo sunku laikytis bendrosios tarybos pozicijos dėl e, skirtingų interpretacijų. Tai ypač susiję su ketvirtuoju kriterijumi, kuris aiškiai nurodo, kad valstybės narės turėtų atsisakyti išduoti eksporto licenciją, jeigu yra pavojus, kad ginklai bus panaudoti ne nacionaliniai gynybai arba yra pavojus, kad ginklai turės neigiamą poveikį regioniam stabilumui. Be to turėtume reikalauti daugiau skaidrumo valstybių narių ginklo eksporto prasme ir reikalauti daugiau ataskaitų. Turime didžiau analizuoti, taikyti ES ginklų eksporto struktūrą, bet visų pirma, kad padidintume ES ginklų eksporto legitimumą, turime užtikrinti, kad valstybės narės griežtai gyventintų bendrąją tarybos poziciją ir ratifikuotų e, ginklų prekybos sutartį. Žodžiai ant popieriaus reiškia nedaug, nebent jie yra gyvendinami. Ačiū. Ačiū ponia Kukanai, toliau panas Hautas, dvi minutės. Ačiū pirminkė. Ši diskusija vyksta tuo metu, kai yra daug neramumų, pavyzdžiui, Egipte, todėl e, ši diskusija yra labai svarbi, būtent kam eksportuojami ginklai. Pirmininkė, labai svarbi šį progą pasidžiaugti tarptautinę sutartimi ir pasididžiuoti Europos vaidmeniu siekiant jos, įskaitant taip pat ir e, nevyriausybinio organizacijų vaidmenį. Tikiuosi, kad greitai visos valstybės taikys e, prisimtą sutarties ir e, įskaitant ir Ispaniją. Tik Šiaurės Koreja, Sirija ir Iranas prieštaravo šiai sutarčiai. Ir tai, man atrodo, rodo, kad Europa yra teisingoje pusėje. Aš didžiuojuosi savo šalies ankstesnė vyriausybė Junktinėje karalystėje, kad jie taikė Elgesio kodeksą eksporto e, prasme. Tačiau reikia pagalvoti ir apie bendrąją poziciją. Sakyti, kad pilietinė visuomenė buvo informuota apie peržiūrą, kuomet buvo surinkti tik šeši e, susirinkimai su NVO, e, taip sakyti, yra per daug. Todėl reikia pilnos konsultacijos su visuomenė. Toliau dėl kriterijų 7 ir 8. Kaip pirmininkaujantį valstybę gali e, pasakyti, kad netaikomas žmogaus teisų kriterijus, nepaisant žmogaus teisų veiksmų planą, kurį e, skelbė baronė Ašton. Ir e, sakyti, kad yra tvirtos e, skaidrimo nuostatos, to nepakanka. Aš reikalauju, kad būtų įkurta paieškoma duomenų bazė ir Junktinės karalystės vyriausybė yra numačiusi griežtesnius kriterijus ginklų eksporto srityje. Todėl kiekvienas srity turėtų skelbti detalesnį informaciją apie išduotas licencijas. Toliau, e, Čekijos vyriausybė perdavė 50 e, pistoletų per pastarosius mėnesius Egipto policijai. Aš tikiuosi, kad šie pistoletai nebus panaudoti šiandien ar ateinančiamis dienomis ir kad mums netektų to dėl to apgailestauti. Ačiū. Toliau panas Prėda, dvi minutės. Madame la Présidente, industria de armament are un caracter strategic la nivelul uniunii europene iar pentru multe state membre e reprezintă. europos sąjungos mastu tai yra labai strateginis klausimas Ir kai kuriams valstybėms prekyba ginklams tai yra pastovus pajamų šaltinis. ES po JAV yra vienas iš didžiausių ginklų eksportuotojų pasaulyje. Tačiau šioje srityje mes pasigendame skaidrumo. Valstybės narės turėtų išduodamos e, licencijas pateikti suderintą informaciją, taip pat nurodyti, kokia kryptimi tie ginklai yra tiekiami Todėl mums labai svarbu žinoti, kur link yra nukreipiami ginklai, o po to, kai licenzijos valstybėms narėms yra išduodamos, galimas atvejis, kad iš jų ginklai patenka visiškai į kitas pasaulio valstybės, todėl labai svarbu, kad legaliai e, parduodami ginklai netarnautų uh, diktatoriškiams režimams, kurie tais ginklais malšintų sukilėlius. Todėl aš pritariu, kad buvo pasirašyta sutartis, kuri leis padidinti e, kontrolę ir užtikrins daugiau skaidrumo šioje labai sudėtingoje srityje. Man malonu, kad daug valstybių narių pasirašė šią sutartį, o 26 iš pasišešusių valstybių yra ES valstybės narės. Aš tikiuosi, kad ir likusios valstybės pas, nepasirašusios paseks pasirašusiųjų pavyzdžių. Ginklų prekybos sutartis nurodo, kad reikia atsižvelgti įvairiausius aspektus, kurie kelia problemų. O dabar pasidės, padėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες. Τούσες. ES tiekia ginklus į trečiąją šalis, o tai yra tiesiogiai susijęs su imperialistinė strategija, kadangi ginklai tiekiami ginčių regionus. Valstybės narės ir toliau nori stiprinti didžiųjų gamintojų monopolistų pozicijas. Sirijoje mes pateikėme tris daugybę ginklų, pavyzdžiui, 3,5 tūkstančių tonų ginklų per Kroatiją buvo pateikta į Siriją. Tie tiekimai yra tęsiami ir toliau. 2013 metais Kroatija įstojo į ES ir jos infrastruktūra toliau naudojama remti sukilėliams Sirijoje. Tačiau paklausiu komisijos ir tarybos. Jūs priimėte sprendimą atšaukti ginklų embargą. Tačiau norėčiau paklausti, vis dėlto kokios valstybės ir toliau teikia ginklus sukilėliams Sirijoje. Ir baigiantis e, tarybos atstovas Leškevičius. E, vyriausiai įgaliotinė jūs įpareigojo, jums suteikė įgaliojimą pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, aš kalbu vyriausiosios įgaliotinės vardu. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kurie išsakė komentarus ir pasiūlymus. Aš esu tikras, kad tokiu būdu mes visi prisidedame prie diskusijos. Mūsų kolegos dirbantis darbo grupėje pasinaudos tuo ir tie komentarai padės jiems e, toliau peržiūrėti bendrąją poziciją. Reaguosiu ponui Hautui, dėkuoju jam už pasisakymą. E, galiu pasakyti, kad dėmesio sutelkimas į 7 ir 8 kriterijus išplaukia iš toli siekiančio nacionalinio vertinimo, kurį atliko ES valstybės narės. E, antrasis kriterijus, kuriame kalbame apie žmogaus teisės, taip pat yra labai ženkliai paisumas. O dabar aš norėčiau paprasčiausiai pasakyti, kad bendroji pozicija, kaip daugelis iš jūsų sutinkate, ženkliai prisidėjo prie ginklų eksporto kontrolės valstybėse narėse. Taip, priekyba ginklais tapo skaidresnė, atsakingesnė. Šiandienos diskusija tai dar kartą patvirtina. Tuo pat metu bet koks e, valstybių narių e, įgyvendinimo vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į bendros pozicijos nurodymus. O bendroje pozicijoje yra nustatyta bendra Europos lygmens bazė, į kurią įeina be kita ko esminė ir jautri informacija bei keitimasis jie tarp valstybių narių. Tačiau ten nėra sukurta vieninga ES licenzijavimo institucija ir galutinis sprendimas dėl ginklų kontrolės, tiesą sakant, išlieka nacionalinės e, kiekvienos valstybės narės apsisprendimo teisė. Ginklų eksporto konvergencija ir suderinimas išplaukia iš keitimos informacija ir valstybių narių tarpusavio spaudimo. Galiausiai, kai reikia, valstybės narės e, gali būti verčiamos atsiskaityti už priimtus sprendimus dėl bendroje pozicijoje numastyto skaidrumo mechanizmo. Be abejo, E, galimybių tobulėti dar yra, todėl peržiūros procesas dar ir tęsiasi, bet mes turime pasididžiuoti tuo, ką jau esame pasiekę. Ir turime didžiuotis pavyzdžių, kurį parodime kitoms valstybėms esančiams už ES ribų. Mes e, be abejonės e, nepasitraukime iš globalinės arenos. ES yra viena iš pagrindinių uh, E, skaidrumo principo propaguotojų pasaulio ginklų prekyboje. Ir mes laikėmės labai tvirtos pozicijos dėrybose dėl ginklų prekybos sutarties vykdytos jungtinėse tautose. ATT, dėl kurios buvo susitarta e, balandžio mėnesį New York'e, yra labai gera priemonė. Ji leis e, pagerinti nuo ginkluotų konfliktų ir sukilimų kenčiančių žmonių saugumą ir iš tiesų tai sukurs vienodas veikimo sąlygas visiems ginklų eksportuotojams, ne tik ES valstybėms narėms, nes jie visi turės vadovauti tomis pačiomis griežtomis ir aiškiomis taisyklėmis. Galiausiai tai turės įtakos ir užtikrinant sąžiningą visapusišką konkurenciją šioje rinkoje. Ačiū gerbiamas ministrė, diskusiją baigėme, balsuosime rytoj 12 valandą. Dabar pagal darbo atvarkę pono Moreiros pranešimas e, papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai. Pražiai suteiksiu žodį pranešėjui ponui Moreirai.